Meine Damen und Herren, ich darf Sie. Gerbiamas ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų šios dienos posėdį. Džiaugiuosi, kad galime susitikti su Lietuvos kaip pirmininkaujančios valstybės atstovu, tai yra Respublikos užsienio reikalų ministru ponu Linkevičium. Praėjusį penktadienį aš lankiausi Vilniuje ir ten turėjome progos pasikeisti nuomonėmis su ministru ir su prezidente. Turėčiau pasakyti, kad patyriau labai džiugių akimirkų ir taip pat, ir taip pat e, aplankiau tą vietą, kur Seime sėdėjo toje vietoje, kur dirbo ponas Landsbergis ir dar kartą galėjau pajusti, kokią drąsą tuo metu parodė ponas Landsbergis su savo kolegomis 91 metais, rizikuodami gyvybę už savo šalies laisvę. Už tai norėčiau jums visiems padėkoti. Taigi, gerbiamas ministrė, džiaugiuosi, kad atvykote pas mus ir sutikote pakalbėti apie plėtros ir kaiminysės politikos klausimus. Taigi, galėsime pasita, pasikeisti nuomonėmis, puikiai suprasdami, kad Lietuva, kaip pirmininkaujanti valstybė, turės priimti svarbių sprendimų ir būtent dėl to mes norėtume glaudžiai bendradarbiauti su pirmininkaujančia valstybė Džiaugiuosi, kad šią progą atvyko bendrojo Europos integracijos komiteto delegacija atvyko iš Bosnijos Hercegovinos. Aš sveikinu ją ir sveikinu delegacijos vadovą. Germas ministrė, iš karto suteikiu žodį jums. Pone pirmininkė, dėkoju už jūsų malonius žodžius. Man didelį garbį priimti pasiūlymą atvykti į parlamentą. Aš pats esu buvęs parlamentaras ir puikiai suprantu, kad parlamentų vaidmuo didėja, jūsų parlamentų vaidmuo didėja ir labai malonu pasikeisti minimis su jumis ir, žinoma, tas pats pasakytina ir apie mano komandą. Aš dabar norėčiau pakalbėti apie pirmininkavimo prioritetus labai trumpai kadangi jūs pasakėte, kad mes pakalbėsime išsameu apie plėtrą ir partnerystės klausimus, tačiau reikia pasakyti, kad mes dviračio neišrasime ir pratęsime ankstesnius darbus. Noriu padėkoti Airijai už pasiektą pažangą, mes norime pratesti jų veiklą. Ir mūsų trejato programoje visi tie klausimai buvo tinkamai atspindėti programoje, kuri buvo priimta praėjusią vasarą. Taigi augimas, užimtumas yra svarbiausi dalykai, tačiau reikėtų atskirti tris pagrindinius ramščius. Tai yra auganti, atvira ir patikima Europa. Visų pirma, turim pagalvoti apie fiskalinė disciplina, bankų e, e, sąjunga ir patikimumas yra labai svarbus piliečiams. Piliečiai turi pasitikėti ES. Tai neturėtų būti tik tai tušti lozungai, bet piliečiai turėtų pasitikėti, kad ES sukuria patikimą aplinką. Ir patikimumas tai yra vienas iš svarbiausių mūsų programos sudinių dalių. Auganti Europa reiškia bendros rinkos įgyvendinimą, tai yra skaitminę e, e, darbuotvarkę, augimą, užimtumą. Dabar mes susidurime su 25 procentų jaunimo nedarbu, tai yra tiesiog kraupus skaičiai. Mes negalime tiesiog nekalbėti apie tai, kai kuriuose valstybėse jisai siekia netgi 50 procentų. Todėl būtina svarbėti apie tai ir dabar buvo priimtas labai svarbus sprendimas numatyti papildomas 8 milijardų e, lėšas įgyvendinti užimtumo skatinimo programas valdy, vyriausybės nacionalinėme lygmenyje turi imtis iniciatyvos kovojant su krize. Bruselis negali vienas išspręsti visų problemų, todėl nacionalinės vyriausybės turi imti savo atsakomybės. Ir atvira Europa. Ką tai reiškia? Tai reiškia dialogą su trečiosiomis šalimis, plėtrą, asociacijos, susitarimus ir partnerystę. Ir trumpai norėčiau paminėti, kadangi esu parlamente, kad mūsų nacionalinius prioritetus patvirtino ir parlamentas pagal tuos tris ramščius. Tai yra pirma. Pirmiausia, reikėtų galvoti apie augimo ramstį, gilinant vidaus rinką. Iki 2014 metų reikėtų sukurti energijos vidaus rinką iki 14, 14 metų, taip pat e, užpildyti tas e, spragas, kurios egzistuoja energetikos rinkoje. Energetika yra ne tik tai mūsų vienų e, galvos skausmas, daugeliai valstybių tai yra prioritetinis klausimas, kadangi auganti Europa yra susijusi su energetika ir taip pat makro regioninio vystimosi strategija Baltijos regionas yra besiplečiantis, besivystantis regionas, turi horizontalius bendradarbiavimo ryšius, taip pat e, jisai e, leidžia bendradarbiauti su kitomis valstybėmis. Kitos dvi prioritetinės sritys bus įtrauktos į atviros Europos ramsį, tai yra rytų partnerystės aspektai Jeigu turėsite klausimų šią temą, aš pakalbėsiu išsameu. Žinoma, tikiuosi, kad jūs pateiksite klausimus ir aš pasakysiu daugiau informacijos šią temą. Ir žinoma, išorės sienos ES yra labai svarbus klausimas, kadangi 650 km e, pasienio turime su Baltarusija, su Kaliningrado sritimi, taigi ir šiuo aspektu galime pasikeisti nuomonėmis. Dabar grįžtant prie plėtros Reikia pasakyti, kad pirmininkaujantė valstybė sieks būti nešališka partnerė ir šiuo klausimu nenorėtume sakyti, kad būsime abejingi, tiesiog būsime aktyvus įgyvendinami darbo tvarkę, kuo palankiau, tai reiškia, kad mes būsime ir neutralūs, ir konstruktyvūs. Labai svarbus keturi kertiniai akmenys plėtros procese Visų pirma, turėtume paminėti Islandiją, kurios e, procesus aptarinėjame jau senokai, tačiau mes turime atsižvelgti į Islandijos vyriausybės sprendimą. Užsienio reikalų ministras teigė, kad reikia ir toliau išsaugoti tą bendradarbiavimo su ES klimatą, kuris įsivyravo derintis dėl narystės. Nors galbūt ši vyriausybė ir nesieks įstoti ES, reikia e, vertinti jų apsisprendimą ir reikia tiesiog pratesti bendradarbiavimą su Islandija. Kitas svarbus klausimas yra Turkijos e, kandidatūra. Aš manau, kad buvo priimtas labai geras sprendimas atidaryti 22 darybinį straipsnį, stebint situaciją, kadangi kai kurios naujienos kelia nerimą. Kaip ten bebūtų, mes turime kol, su kolegomis kalbėtis, diskutuoti, siekti paveikti situaciją vietoje. Ir manau, kad tai yra esminis dalykas. Aš manau, kad mes esame e, palankiai nusiteikę dialogo atžvilgių. Balkanų regionas. Šitas regionas taip pat nusipelna mūsų dėmesio. Mes sieksime konstruktyvaus dialogo, siekiant padėti šioms valstybėms įgyvendinti savo e, plėtros tikslus. Mes tikimės, kad mums pirmininkaujant su Serbija bus pradėtos dėrybos tarp Kosovo ir Serbijos susitarti buvo labai nelengva, labai sunku, kadangi m, mm, iškilo ir jų darybininkų populiarumo e, kritimo grėsmė, o dabar reikia tą sprendimą įgyvendinti ir e, stiprinti tuos e, pažangius procesus. Tas pats pasakytina ir apie Kosovą asociacijos e, dialogas turėtų prasidėti artimiausių metų. Po dviejų savaičių aš vyksiu į šį regioną, ap, susitiksiu su politiniais vadovais. Kas yra buvusios Jugoslavijos Respublikos, Makedonijos, situacija yra sudėtinga, kadangi sudėtingi dvišaliai santykiai regione. Labai svarbu, kad po krizės praeisiais metais buvo pasirašytas taip vadinamas kovo pirmosios susitarimas ir mes, žinoma, esame palankiai nusiteikę tęsti mūsų bendradarbiavimo strategiją su šia valstybė, siekiant europinės integracijos ir esame pasirengę padėti šiai valstybei, kaip pirmininkaujantį valstybę. Taip pat mes suprantame, kad mes turime e, tam tikros istorinės misijos pavyzdį, sukaupę daug patirties ir mes galime pasikeisti šią patirtimį su tomis Balkanų valstybėmis. Dėl Montenegro, Jotkalnijos su užsienio reikalų ministru. Mes susitiksime artimiausių metų, aptarsime visą darbo tvarkę ir, manyčiau, galėsime siekti pažangos Albanijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje situacija kiek sudėtingesnė. Prieš keletą e, savaičių mes susitarėme dėl e, svarbaus testo ir dabar laukiame sklandaus perėjimo prie kandidačių statuso. Labai svarbus tai procesas politinėms partijoms, sudėtingas. Aš manau, kad dialogas turi tęstis. Bosnija situacija sudėtinga, netgi labai sudėtinga, atsižvelgiant į pastaruosius įvykius ši šalis atsilieka nuo europinės darbo tvarkės, tačiau vis dėlto ES neturėtų primesti savo principų, reikia išlaukti tos politinės valios šalyje ir Bosnija Hercegovina pati turi apsispręsti. Yra daug kitų klausimų mūsų pirmininkavimo darbo tvarkėje, kadangi aš buvau paprašytas ilgai nekalbėti, aš taip ir pasielgsiu, tikiuosi jūsų klausimų, galima pakalbėti ir apie situaciją, dabartinę situaciją Egipte. Mes turime būti budrus, vertinti atsakingai situaciją, kadangi visuomenė Egipte yra susiskaldžiusi ir požiūriai iš esmės skiriasi ir galima sulaukti dar blogesnių pasiekmių, jeigu situacija taptų dar labiau įtempta. Taigi labai svarbu, patiems išsiaiškinti, kokia mūsų pozicija galbūt artimiausių metų taryboje pavyks suformuoluoti konkretesnės nuostatas ir objektyviau vertinti situaciją. Tai padarysime anksčiau ar vėliau. Dėl kitų aspektų mes bendradarbiavome taip pat puikiai, netgi šiandien vėliau trilogę aptarsime išorės finansinės priemonės Matau, kad pozicijos artinasi trilogė ir aš manau, kad netgi šiandien vėliau dienos bėgėje, manau, kad mūsų pozicijos dar labiau suartės. Taigi negaliu paminėti visų klausimų iš karto, nenorėčiau jums atsibosti iš karto, užimdamas per daug jūsų laiko, tiesiog laukiu jūsų klausimų ir pabandysiu juos atsakyti. First has Mr. Salafranca the floor. Dėkoju, pirmiausia, žodis teikiamas ponui Salafrank. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Norėčiau pasveikinti Jūs nuo širdžiai EPP frakcijos vardu, norėčiau palinkėti Jums sėkmės e, šį pirmininkavimo pusmetį. Dėl krizės yra daug problemų, kurias reikia spręsti, nors, aišku, krizė dabar perėjo į kitą savo etapą. Tačiau, nepaisant to, vis tiek mes susidurėme su ta krize, tai yra vis dar ta pati krizė. Ir e, dėl krizės buvo sumažintos lėšos atitinkamoms finansinėms priemonėms, taip pat e, turime nagrinėti šį klausimą, kalbant apie išorės dimenciją, jūs kalbėjote apie Turkiją, E, ministrų taryba nusprendė po vasaros atostogų esant tam tikroms sąlygoms pradėti dėrybas dėl 22 skirsnio. Toliau dėl kaiminystės politikos. Mes turime tam tikrų lūkesčių, kuriuos siejame su viršūnių susitikimu Vilniuje. Norėtume paklausti, kaip jūs rengiatės tam e, viršūnių susitikimui ką pirmininkaujanti valstybė mano dėl asociacijos susitarimo su Ukraina, ypač atsižvelgiant į esamą situaciją, ponios Julijos Timošenko e, situaciją. Kaip jūs vertinate e, Siriją ir diskusijas Ženevoje, antrą diskusijų raundą? Tikriausiai jūs labai įdėmiai sekate padėti Egipte. Kaip tik parlamente praėjusią savaitę vyko diskusija šią temą. Pone ministrė, jums taip pat teks dėrėtis su Junktinėmis Amerikos valstijomis, kokie jūsų lūkesčiai e, susiję su dėrybomis su JAV per jūsų pirmininkavimo pusmetį. Taip pat turėtume nepamiršti ir santykių su Latino Amerikos šalimis. E, kitą savaitę kaip tik Vilniuje vyks Eurolat parlamentinės asamblėjos posėdžiai. Dėkoju už tai, kad prie, pakvietėte tą asamblėją į Vilnių ir e, dėkojame už tai, kad pakvietėte, at, atsiuntėte savo ministrus čia į Briuselį. You, Dėkoju, gerbiamas ministrė, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės pirmininkaujant. Norėčiau paklausti jūsų apie jūsų požiūrį į Baltarusiją. Šiandien mes planuojame balsuoti dėl ES politikos Baltarusijos atžvilgių pranešimo. Žinome, kad laukia rytų partnerystės viršūnių sustikimas. Taigi, koks jūsų požiūris į Baltarusiją? Norėčiau dar vieną klausimą pateikti. Manęs prašė mano šalies piliečiai, kad jūsų paklausčiau. Aš žinau atsakymą, bet norėčiau jūsų paklausti. Ar ES patvirtino, ar ES pritarė tam kariniam įsikišimui Egipte? Toks būtų šis klausimas. Kitas klausimas kaip jūs, kaip pirmininkaujanti šalis, galvojate apie, apie ES kai kurių valstybių narių reakciją į e, tai, kai Venezuelos prezidento moralės lėktuvas buvo, e, jam buvo neleista įskristi į kai kurių valstybių narių oro erdvę. E, Ir taip pat norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie poną Snowden. Ir Gerbiami kolegos, kalbėtojų sąrašas jau baigtas ir negaliu į jį įtraukti daugiau asmenų, nes mums laiko ir taip trūksta. Jeigu norite, kad pasisakytų e, visi kolegos, tai tuomet kiekvienas iš jūsų turi kalbėti nelgiau kaip pusantros minutės. Taigi prašau laikytis šito laiko limito. Ponas Kasin. Thank you, Chairman. uh, Minister... Pone pirmininkė, gerbiamas ministrė, linkiu jum kuo didžiausios sėkmės pirmininkaujant. Tikėsimės, kad jūsų mm, pirmininkavimas ir rezultatai bus labai ambicingi ir Mm, duos gerų rezultatų užsienio politikos srityje. Norėčiau paklausti apie plėtros procesą. Pradėsiu nuo Turkijos. Aldė ir mes girdėjome, kad 23 dėrybų skyrius yra esminis dėrybų skyrius. Norėčiau paskatinti jūs būti ambicingesnius, atidarant naujus dėrybų skyrius. Tai būtų naudinga Europos Sąjungos sąjungai, tai būtų taip pat naudinga ir Turkijos piliečiams, ir Turkijos Europos aspiracijoms. Jūs minėjote atskiras vakarų Balkanų valstybės, Bosniją minėjote paskutinėje vietoje. Šiandien su mumis yra Bosnijos parlamento delegacija ir mes toliau šiandien irgi kalbėsime apie tai, kaip toliau galėtume bendradarbiauti su Bosnija. Kroatijos įstojimas turėjo konkrečių pasiekmių šiam regionui. Pirma, Liepos yra ta diena, nuo kada sustojo maisto eksportas iš Bosnijos ir Hercegovinos. E, taigi reikia naujų teisės aktų, kurie apsaugotų vartotojus ir panaikintų neigiamės viso to pasiekmes. Taigi norėjau paklausti, ar ES ir čia yra pasirengusi padėti Bosnijai. Thank you, Mr. Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ministrė, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Norėčiau paklausti dėl Vilniaus viršūnių susitikimo. Renkdamėsi šiam susitikimui, ar planuojate skirti dėmesį žmogaus teisių klausimams e, per rytų partnerystės viršūnių susitikimą? Ir antra, kaip Jūs manote, po šio viršūnių susitikimo, kaip įvykiai klostysis toliau rytų partnerystės šalise? Dėkui. Uh, e Ačiū, sveikinu Aldi grupės vardu dėl Vilniaus susitikimo. Armenija ir Gruzija būtų labai įdomias valstybės, galbūt jūs galbūt pakomentuoti Armenijos situaciją, žmogaus teisų padėtį. Jonešvili ir naujosios prezidento rinkimus ir dėl, dėl asociacijos susitarimų. Kokį signalą jūs pasiūsite, jeigu jūs pritarsite, o Ukraina atsisakys? Jeigu kitos valstybės narės e, pasakys prieš Ukrainą, tai ar tai kaip nors padės e, Timošenko? Ar jūs manote, kad cukraus ir botago politika e, Baltarusijos atžvilgių galės pagerinti demokratinę padėtį. Dėl, e, apie Jotkalnyje jūs jau kalbėjote, e, apie ją nenorėčiau plėstis, dabar Serbija ir Kosovas. Kaip jūs vertinote dabartinę raidą ir jos poveikį Kosovo ateidžiai? Be to, kaip Makedoniją priartinti prie darybinio stalo dėl stojimo. Thank you, Mr. Chairman. Welcome, Mr. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę gerbiamas ministrė. Aš norėčiau paminėti plėtros procesus vakarų Balkanuose. Jūs laiku perimėte pirmininkavimą, kad galėtumėt paspartinti šį procesą, kadangi situacija dabar tampa vis palankesnė. Jūs sakėte, kad laikysite pragmatiško požiūrio, pritariu jums dėl to. Istorinis sustarimas tarp Serbijos ir Kosovo leidžia irtis į priekį. Netgi po rinkimų, po rinkimų Albanijoje atrodo, kad politinė nu, jėgų nauja konsteliacija uh, vykdoma pakankamai sėkmingai ir galbūt ir ši valstybė greitai galės gauti kandidatės statusą. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos diskusiją pradėjome vakar. Šios šalies delegacija atvyko į mūsų posėdį. Aš manau, kad šios šalies atstovai puikiai supranta, ko iš jų yra e, tikimasi. Aš manau, kad jūs iš tikrųjų turite būti labai aktyvūs, siekti labai ambicingų tikslų, kadangi Serbija turėtų pradėti dėrybas ne vėliau kaip sausio mėnesį, o per tą laiką reikia dar labai daug nuveikti. Thank you, chairman. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė, sveikinu mūsų komitete. Kuo didžiausios sėkmės jūsų pirmininkavimo metu minėjote plėtros procesą. Kai kalbame apie Turkiją, noriu pasakyti, kad pritariu kolegoms, kad mes turėtume turėti ambicingesnių tikslų ir turiu galvoje ir 23 skyrių. Turkija rengia naują konstituciją ir aš manau, tai yra esminės svarbos dalykas. Jei turkams pavyks sukurti, parengti liberalę, demokratinę, vakarietišką konstituciją, kurioje tinkamai paskirstytos mm, galios, valstybėje. Tai labai svarbu, tam procesui turėtume skirti dėmesio. Toliau, plėtra vakarų Balkanuose. Aš nesu tokios skeptinės nuomonės kaip jūs dėl Albanijos. Mes su kolegomis stebėjome rinkimus, albanai padarė labai didelę pažangą. Iš tiesų tie rinkimai vyko labai gerai, pagrindinės dvi politinės mm, jėgos bendradarbiauja, turime pasižiūrėti, kaip ten situacija klostysis toliau ir turėtume e, norėti, kad e, turėtume siekti, kad Albanija gautų narės kandidatės statusą slavų ir neslavų. Neturėtume daryti to e, skirtumo tarp slavų ir neslavų tame regione. Toliau energija. Ką Jūs galvojate apie energetinę partnerystę? Turiu galvoje Baltarusijos situaciją ir taip pat saugumo aspektą. Čia turiu galvoje e, tą atominę elektrinę, kuri yra statoma Baltarusijoje, kaip čia mes galėtume imtis kažkokių žingsnių, kad padidintume saugumą. Ačiū labai, ponė pirmininkė. <clears throat> Ir Sąjunga ir Lietuva turi bendrų politikos prioritetų. Tarp jų yra konkrečiai apibriešta rytų partnerystė su pažangos lūkesčiais į tolesnį suartėjimą ir galimus veiksmingus proveržius. Pirmas klausimas. Ar šio prioriteto lygmuo yra toks pats iš Lietuvos ir iš tarybos pusės? Kai kur net kaimynų spaudoje gali pajusti pašaipą, ironizavimą, ne va tai Lietuva nori gerai pasirodyti, kad būtų matoma jos sėkmė. Bet jeigu to neįvyks, nieko labai bloga. Mano ir daugelio supratimų tai klaidingas pavydas, nes pažanga ir proveržis būtų ir asociacijos kandidačių, ir visos sąjungos sėkmė. Lietuva nebent prisidėtų kaip moderatorė ir, žinoma, džiaugtųsi kiekvieną pažangą. Tad vis dėlto požiūriai taryboje ir Lietuvos vyriausybėje, ar angažavimasis šiai pažangai tolygus ar ne visai. Kitas e, panašus dalykas, tai prisimenant mūsų, būtent Lietuvos kelią į Europos Sąjungą, trukdančioji šalis mėgindavo įterpti dirbtinę problemą, slepiančią jos atskirus siekius. Neva Baltijos šalių suartėjimas su Europa ir Euroatlantinė erdvė esas nukreiptas prieš Rusiją, todėl nevertas paramos. Nei Lietuva, nei europinės ir euroatlantinės struktūros anuomet nepasidavė tokiai intrigai ir šios linijos buvo laikomasi bent jau iki Bukarešto. Kaip yra dabar? Ar gali laisvas pasirinkimas už ką nors būti interpretuojamas kaip pasirinkimas prieš ką nors? Norisi tikėtis, kad tokių šešėlių jūsų aukštoje virtuvėje neatsiranda ir nebus. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Minister. Thank you. Many questions. I'll try to cluster some. Dėkuoju. Daug klausimų pabandysiu atsakyti e, tokiomis, e, tokiais paketais. Buvo minėta e, rytų partnerystė, pabandysiu daugiau apie tai pakalbėti. Pirmiausia, pats faktas, kai manęs e, klausia, o manęs dažnai klausia, E, koks būtų, kokia būtų rytų partnerystės viršūnių sustikimo sėkmės ir, pa, sėkmė ir pačios rytų partnerystės sėkmės. Mes turime didelių vilčių ir visada, aišku, norime, kad tos viltis būtų kuo didesnės ir tada galbūt galime atsidurti tokioj frustracijoje. Tai nėra gerai nei mums, nei mūsų partneriams. Tai, kad šis darbo atvarkės punktas E, įtrauktas kaip viršūnių susitikimas yra labai svarbu. Tai labai svarbu ir Lietuvai, kaip ir mininkaujančiai šaliai, nes tai rodo, kad šis klausimas ES traktuojamas rimtai. Po tos viršūnių susitikimo išaiškės ir, ir jau dabar aišku, kad mes iš tiesų turime strategiją, rytų partnerystės strategiją, daugiau už daugiau principą siekiame įgyvendinti aišku, tie šūkiai labai gražus ir gražiai skamba, bet juos reikia konkrečiau įgyvendinti. Daugiau už daugiau tai yra realus šūkis, kuriam įgyvendinti reikia e, turėti atitinkamus mechanizmus. Buvo kalbama apie tai, kaip toliau vyks e, situacija, kaip bus po 13 metų mūsų veiksmai tą viršūnių, to viršūnių sustikimų nesibaigė, mes dirbsime toliau, dirbsime po 13 metų. Mes skiriame labai daug laiko aptarinėdami tiem tuos karštus įvykius Somalijoje, Mali. Visa tai yra e, natūralu, teisėta, nes Europos Sąjunga yra e, svarbi veikėja pasaulinėje arenoje. Galbūt mes ne visuomet esame pagrindinė veikėja, bet e, neturėtume užmiršti, kad ir Europoje yra problemų. Europa nėra dar iki galo laisva ir klestinti. Taigi turime skirti pakankamo dėmesio ir situacijai Europoje. Dar, e, kalbant apie papildomą rytų partnerystės sėkmę, tiems, kurie yra susiję glaudžiau su šia tema, tai būtų asociacijos sustarimo pasirašymas iki viršūnių sustikimo su Ukraina Tai būtų labai svarbu, tai reikštų, kad mes visiems siunčiame mm, e, koordinuotą žinę. Čia Europos parlamento e, vaidmuo labai svarbus, e, svar, mm, prezidento, Europos parlamento prezidento suformuota misija yra labai svarbi, vyksta dvišaliai vizitai, galiu paminėti, kaip pats su Lenkijos ponu Radek Sikorski, e, su Europos Danijos e, reikalų ministru važiavome į Kijevą, sustikome su Janukovičium, kalbėjomės dvi su pusę valandos ir būtent taip turėtume veikti. Mes čia pasirinkome tris segmentus, e, sakydami, kad Ukraina pirmiausia turi sutvarkyti rinkimų sistemą, rinkimų įstatymai turėtų būti patobulinti ir turime ženklų, kad situacija šioje srityje gerėja, nors dar yra tam tikrų trūkumų. Aišku, nekeista, kad tų trūkumų yra, bet mums reikia pozityvių žinių už Ukrainos. Šiame segmente čia matome, kad pažangos yra. Toliau antrasis segmentas yra teismų reforma. E, reforma nevyksta taip greitai, kaip mes norėtume, tai jiem labai jautrus klausimas, bet gerai yra tai, kad jie žino, ką jie turi padaryti. Jie žino, ką e, reikia šioje srityje padaryti, kokie įstatymai turėtų būti priimti ar pakeisti ir tas procesas vyksta. Čia norėčiau išskirti e, generalinio prokuroro e, instituciją, kuri turi būti nepriklausoma, nekontroliuojama politinių jėgų. Galbūt dabar čia matome kažkokį sprendimą, bet reikia, kad garantijos būtų ir ateityje, kad generalinis prokuroras bus nepriklausomas. Taigi šioje srityje tokie yra tikslai. Ir kitas dalykas yra tas selektyvus teisingumas. Visi žinome Julijos Timošenko atvejį. Tai yra skaudus atvejis. Aš ukrainiečiams sakau, jum gali patikti tą bylą, nepatikti, bet kai kuriuose Europos sostinė, sostinėse ta byla yra kaip lakmuso popierėlis, kaip iš tiesų e, rodiklis leidžiantis nuspręsti, ar tai yra valstybė, kurioje yra įstatymų viršenybė ar ne. Ar tai yra teisinė valstybė ar ne. Taigi e, Ukraina turi siekti vengti selektyvaus teisingumo ir išleisti Timošenko iš kalėjimo, kad jinai galėtų taip pat gauti reikalingą e, sveikatos priežiūrą. E, ir šias žinias mes koordinuotai siunčiame Ukrainai Ir manau labai svarbu yra nuolat kartoti ir, ir eiti iki pat galo. Europos komisija, Europos taip vadinama biurokratija, e, supranta, kad mes neturime daug laiko. Laikrodis tiksi. Jei turėtume daugiau laiko, galbūt galėtume laukti dar kažko, bet dabar mes visiškai neturime laiko. Kodėl neturime, yra daug priežasčių ir, ir tas yra žinoma. Taigi laukti negalime. Jei pritartumėt man diskusijos su Ukraina, tai nėra dar vienos techninės diskusijos su dar viena šalim dėl ekonominės integracijos ir politinės integracijos. Ne, tai yra rimtas geopolitinis procesas, kuris ir nulems, ar mums pavyks sėkmingai gyvendinti laisvos ir klestinčios Europos projektą ar ne ir turime suprasti, kokia didelė atsakomybė čia yra. Nenoriu pasakyti, kad dėl to mes turime paminti savo reikalavimus užtikrinti žmogaus teisės ar kitus, kitas europinės vertybės, bet turime suprasti, kad mūsų procesas su Ukraina tai yra rimtas geopolitinis procesas. Mes negalime sauliaisti pralaimėti šiame procese. Dabar kitos šalis, tos šešios rytų partnerystės šalis yra labai skirtingos Galbūt ateityje turėtume pagalvoti apie individualų požiūrį į šią šalis. Negalime taikyti to paties dialogo modelio e, toms šešioms skirtingoms šalims. Taigi su Ukraina tikimės pasirašyti asociacijos susitarimą. Kitos valstybės e, rytų partnerystėje derasi dėl galimybės pasirašyti asociacijos susitarimą. Sveikiname Moldovą, gebėjo susidoroti su krize ir visiškai neprarado. E, dėryboms. E, dabar kalbant apie Gruziją, pritarčiau tiem komentaram, kuriuos šiandien pateikėte jūs e, gerbiami parlamentarai dėl demokratinio sugyvenimo principų, demokratinio sambuvio E, principų tarp pozicijos ir opozicijos. Mes bandome jas, juos įtikinti, kad jie turi tinkamai elgtis, nes e, galima kitaip bendrauti su opozicija. Yra kiti bendravimo metodai, nekišant opozicijos atstovų į kalėjimą. Ir e, gauname signalus iš Gruzijos, kad jie rimtai žiūri į mūsų patarimus. Taigi Gruzija irgi juda į priekį ir tikimės, kad mes e, galėsime baigti dėrybas dėl galimybės pasirašyti asociacijos sutartį, tas pats tinka ir Armenijai. Ir tikame, e, tikimės, kad tie pradiniai susitarimai jau bus pasiekti iki viršūnių susitikimo. Komisija taip pat, kiek žinau, stengiasi iš paskutiniųjų, kad tie rezultatai būtų pasiekti. Ir tai bus papildoma sėkmė prie tos sėkmės, kurios tikimės iš viršūnių sustikimo. Toliau vizų dialogas. Dabar neturime laiko e, šiandien šiem klausimams svarstyti, bet turėtume laiks nuo laiko aptarti šiuos klausimus. Pasaulyje ar net Europoje nėra vienintelis svorio centras. Europos Sąjunga nėra vienintelis svorio centras, yra Eurazijos Sąjunga, yra e, muitų e, sąjunga, Eurazijos muitų sąjunga. Aš nesakau, kad tai konf konfrontuoja su Europos Sąjunga, ne, bet šalis gali rinktis. Pavyzdžiui, e, šalis e, e, gauna stebėtojo statusą Muntų sąjungoje, bet mes joms sakome, kad stebėtojais jūs ten galit būti, bet negalite pasirašyti laisvos priekybos susitarimas Europos sąjunga ir taip pat tapti Muitų sąjungos nare. Ne, jūs turite pasirinkti, arba vieną, arba kitą. Ir valstybės turi rinktis, turėdamos mm, galvoje savo ilgalaikės strategijas, nes jos supranta, kad jei jos eis kartu su Europos Sąjunga, tai joms atsivers 500 milijonų ES rinka ir tai jom bus pelninga. Mes Ukrainos spaudai kiekvieną dieną praktiškai šitus dalykus akcentuojame. Mes sakome, kad gerbsime kokį sprendimą Ukraina beprimtų. Aišku, mes norėtume, kad Ukraina eitų su Europos Sąjunga, nes mes tikime Europos vertybėmis, tikime Europos projektu, ne tik dėl geografinių e, dalykų, bet ir dėl kitų svarbių dalykų. Kalbant apie Gruziją, norėčiau pasakyti, kad tai nėra tik matematinė e, liktis, Mes e, remiamės Europos vertybėmis, e, žmogaus teisėmis ir jei šie demokratijos e, esminiai dalykai, žmogaus teisų dalykai yra pažeidžiami, tai mes aiškiai Gruzijai tą sakome ir sakome, kad jie gali pasiekti tokį tašką, kai atsidurs aklavėtėje. Toliau Kaukazas, Azerbaidžianas. Azerbaidžianas neketina jungtis prie ES, neketina e, keisti savo teisinės sistemos, bet jie bendrauja su mumis. E, Azerbaidžianas yra labai svarbi energetikos šalis. E, Azerbaidžianas gali būti neutralus, gali padėti mums, sprendžiant mūsų energetinės problemas. Tai kodėl nesikalbėti su Azerbaidžianu, bet pragmatiškai žiūrint, mes savo principų ir savo požiūrio tose diskusijose neaukojame, čia iškyla ir žmonių teisių klausimai, bet kalbant apie Azerbaidžianą, mūsų ambicijos nėra labai aukštos. Mes tiesiog e, realistiškai žiūrime ir siekiame, e, kokią didžiausią naudą iš tų diskusijų galėtume gauti. Mentioned. Kitos valstybės Moldova jau paminėjau, tačiau pridursiu, kad ši valstybė yra geras pavyzdys, kai už daugiau yra suteikiama daug, daugiau jie puikiai derėsi dėl vizų režimo sušvelninimo. Tos darybos galėtų galbūt baigtis metų pabaigoje ir sitikrinti bevizį režimą, jeigu jie atliks tuos namų darbus, kurių mes tikimės. Aš nemanau, kad reikėtų kelti naujas kliūtis, bet nes tai netitiktų principo daugiau už daugiau. Na, o dabar pakalbėkime apie Baltarusiją. Čia patogiai sėdime toli nuo e, šios valstybės Vilniuje. Situacija kiek kitokia. E, mes esame arčiau 400 km nuo Vilniaus, Lietuvos sostinėje, nes yra ketinama planyti, statyti naują atominę elektrinę. Aš e, atsiprašau tų, kuriems jau šitą pavyzdį minėjau. Kai kas pagalvos, kad tai yra ta pati e, melodija, kurią aš nuolat e, e dainuoju. Pirmininkaujantė valstybė matno, kad e, kad iš tikrųjų jie gali pastatyti dvigubai pigiau atominę elektrinę. Aš kalbėjau pradžioje savo pasisakymo apie prioritetus, kalbėjau apie tai, kad trūksta laiko įgyvendinti mūsų energetikos politiką iš esmės. Dėl vidaus rinkos, e, e, vidaus rinkos energetikos sityje yra rengiama ataskaita. O dabar, kai kalbame apie energetikos išorės politiką, kuri turės būti toliau aptarnėjimo mums pirmininkaujant. Tai reiškia, kad ES turės kalbėti šiuo aspektu vienu balsu. 10 km nuo ES valstybės sienų statoma atominė elektrinė turėti kelti mums visiems galvos skausmo. Tai neturėtų būti vien dvi šalis klausimas. Tai yra ypatingas, specifinis klausimas, kuris reikalauja daugiau atsakomybės, kalbėjimo vienu balsu, taip pat reikės atsižvelgti į energetinio saugumo direktyvos įgyvendinimą. Žinoma, mes bendradarbiausime su šiuo sunkiai sergančiu pacientu, turime pakankamai daug patirties, ir turime pagalvoti, kaip turėtume suformuoluoti mūsų bendrą žinę. Ir baigiant apie rytų partnerystę, žinoma, tas klausimas labai įdomus, ilgai kalbėti nebegaliu. Ir pasakysiu, kad vadovausime proaktyvaus požiūrio. Negalėsime laukti, kol uh, reikalai susitvarkys. Reikia suprasti, kad niekas nėra tobulas ir todėl mes norėsime aktyviai veikti. Dėl Turkijos labai trumpai. Iš tikrųjų mes turime pakankamai ambicingų tikslų. Labai svarbu turėti tą poveikio e, svertą 23 straipsnis, 17 skirsnis taip pat yra labai svarbus ir jeigu viskas palankiai susiklostys, tai galbūt mes pasistumėsime ir šiuo klausimu dėl Albanijos. Dabar taip pat reikia siekti sklandaus valdžios perėjimo, perdavimo Visos politinės jėgos yra atsakingos už tai. Aš nesu visiškai skeptiškas, aš tiesiog esu palankiai nusiteikęs ir Albanijos atžvilgių. Taigi buvo tiek apie Albaniją. Bosnija. Aš jau sakiau, Jeigu jūs supratote, kad aš esu skeptiškas, tai Bosnijos atžvilgiu esu pakankamai realistas. Kai dirbau NATO, aš labai išsamei domėjausi šios valstybės raida. Šitą valstybę reikia kurti iš naujo, padėti ją patikimą ir kad ji veiktų valstybės lygmenių tinkamai vertindamas ir simpatizuojandamas šiai valstybei, nemanau, kad mes galėsime išspręsti už ją visas joje esančias problemas. Realiai vertinant situaciją šioje valstybėje nėra paprasta, nors aš vertinu tos šalies pastangas, tačiau jų kol kas nepakanka. Reikia nuveikti daugiau apie Siriją trumpai kalbėjome, nežinau, ką galėčiau pridurti, apie Baltarusiją taip pat išsakiau savo nuomonę. JAV. Atvirai kalbant, aš asmeniškai stengiuosi nuraminti emocijas arba kalbėti emocijoms nurimus. Ypač turiu omenyje tą šnipinėjimo skandalą ir kitus aspektus. Visi tie dalykai yra persipinę. Aš manau, kad su strateginiu partneriu reikia kalbėtis profesionaliai. Aš žinau, kad procesas prasidėjo pirmadienį, susitiko darbo grupė, kuri aptarė svarbiausius klausimus. Taigi pirmieji susitikimai jau įvyko ir reikia išsiaiškinti situaciją ramiai ne tik išsiaiškinti, kas atsitiko, bet užtikrinti, kad ateitie tokie dalykai nepasikartotų, kadangi duomenų apsauga ir žmogaus teisės yra svarbiausi dalykai mums ir apie tai mes kalbėjome su JAV atstovais. Mes negalime tapti įkaitais. Also to reach some agreement was so difficult to reach this agreement Ypač reikia tęsti Airijos pradėtą darbą. Reikia galvoti ir apie kito lygmens prekybinius santykius. Mes turinti gerinti savo ekonomikos raidą Taigi mes turime laikyti savo prioritetinių siekinių, tačiau žinoma ne mūsų vertybių sąskaita. Ir reikia žinoma naudotis įprastiniais komunikacijos kanalais. Ilgiau ko gero negalėčiau kalbėti šiais klausimais. Dėkoju. Ar e, galime dar skirti 15 minučių dviems ar trims klausimams? Ah, Egypt was uh, asked. Egypt. Egypt. Egypt, I misskipped. Yeah. Should I add Egypt? I asked uh, uh three people as, as your countryman Paletskis. Suteiksiu žodį trims uh, žmonėms. Visų pirma, jūsų kraštiečiui ponui Paleckiui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėjote apie Baltarusiją, bet palėtėt tikrai vieną labai svarbų aspektą Lietuvai ir visą Europos Sąjungai atominės elektrinės. Uh, Tačiau noriu pasakyti, kad vakar buvo diskusija šitoje salėje dėl pranešimo apie ES ir Baltarusijos santykius ir iš esmės buvo palaikyta linija, kad jeigu politinių kalinių paleidimo klausimas bus išspręstas, galima vėl pabandyti užmėgsti dialogą su Baltarusija. Ir aš norėčiau jūsų paklausti. Aišku, jokių garantijų nėra, kad viskas tai pavyks, bet koks, kokia būtų jūsų, jūsų vizija, kokie būtų etapai to dialogo ir kaip galima panaudoti Lietuvos pirmininkavimą ir Vilniaus aukščiausio lygio susitikimą. Ačiū. Protasievič. Protasievič. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie wiem, czy zadam pytanie w imieniu. Ačiū, aš norėčiau užduoti savo vardu klausimus, nesu Protasievič. Norėčiau paklausti ministrę, kokia situacija yra Moldovoje. Kokių politinių pasiūlymų būtų galima pateikti kaip signalą Moldovai ir apie Baltarusiją. Ką jūs, kaip Jūs manote, ar galėtume vis dėlto imtis kokių nors žingsnių siekdami libera, Lukašenkos režimo liberalizavimo ir politinių kalinių padėties gerinimo? Hvala, gospodine predsjedniče. Evo ministre, vrlo pažljivo sam slušao što ste rekli. Ministre, aš labai atidžiai klausiausi jūsų nuomonės apie Bosniją ir Hercegoviną. Šita politika leido sustiprėti Rusijos ir Turkijos įtakai, o ne ES įtakai. Gal pirmininkaujant Lietuvai ES politika mūsų Bosnijoje Hercegovinoje galėtų būti aiškesnė, konkretesnė, tuo labiau, kad jūs minėjote labai ambicingus tikslus pradėti su Serbija dėrybas iki sausio pirmos. O ką jūs manote apie Bosniją Hercegoviną? Jūs nieko nekalbėjote apie santykius su Rusija. ES darbo tvarkėje Rusija ko gero išlieka. O ko jūs tikitės iš vykstančių dėrybų su Rusijos federacija, jums pirmininkaujant dėl dvišalės prekybos sutarties? Taip pat aš norėčiau priminti rekomendacijas, kurias priėmė parlamentas praėjusiais metais dėl Magnitskio ir laišką, kurį pasirašė parlamentarai, kuris buvo išintinėtas jums ir kitiems užsienio reikalų ministrams. Ar tas klausimas kaip nors atsispindės jūsų pirmininkavimo darbo atvarkėje? Tikuoju. Atsiprašau, kad iš tikrųjų kai kurias klausimus mm, nepaminėjau dėl Egipto. Norėčiau pritarti, kad e, e, esame susirūpinę dėl susiskaldimo, dėl jėgos panaudojimo ir suprantame, kad karinės pajėgos negali nušalinti demokratiškai išrinktos valdžios. Mes e, turime ieškoti paaiškinimo dėl šio precedento. Profesorius Landsbergis pateikė komentarą, į kurį aš taip pat nesureagavau. Ar yra kokiu nors skirtumu tarp pirmininkaujančios valstybės ir tarybos dėl e, strategijos, kokios tų partnerystės e, strategijos? Iš tikrųjų, skirtumo jokio nėra, mes konstruktyviai bendradarbiaujame su taryba, esame jos remiami ir komisija bendradarbiauja su Keti Ashton, Stefan Füle, mes gauname labai išsame patenkinamą informaciją. Vilniaus susitikimas yra mūsų dabartinis bendras tikslas, kuriam ruošiamis. Dėl Baltarusijos pridurčiau. Aš esu už akty, aktyvesnę veiklą neizoliavimą, apie galimybę kalbėti, daryti poveikį. Dėl e, makėjai išbraukimo iš asmenų, kuriems draudžiama kelioti sąrašo. Būtent tai yra tas atvejis, kurį aš minėjau pokalbiuose su opozicijos atstovais. Tai nėra kokios dovana, uh, ar kas nors panašaus, tai yra tiesiog išnaudoti bendradarbiavimo kanalus, tai yra galimybė susitikti su konkrečiai žmonėmis, išklausyti jų konstruktyvios nuomonės ir po e, ministrų lygio susitikimo Liepos mėnesio mes turėtume pasistengti, kad Baltarusija artintųsi prie ES mąstysenos. Žinoma, negalime tikėtis, kad Baltarusija viską pakeis. Kalbant apie Moldovą, Aš jau minėjau, kad pirmiausia reikia išspręsti krizės padarinius, kadangi problemų yra daugybė. Ką mes galime nuveikti? Tiesiog išpildyti savo pažadus, taigi Vilniaus susitikimo metu pasiūlyti e, susitarimo metmenis, kadangi Moldova atliko namų darbus ir taip pat suteikti bevizio režimą kaip e, atsaką į tą pažangą, kurios mes tikėjomės. Dėl Bosnijos. Atvirai kalbant, negaliu nieko daugiau pridurti prie to, ką sakiau, kad politiniai lyderiai turi dabar įgyventi dinti Europos e, žmogaus teisų teismo sprendimą ir kad e, būtų išspręstas tas nediskriminavimo klausimas. Mes tiesiog turime konkrečiai įvardinti, ką šita šalis turi nuveikti konkrečiai, o ne abstrakčiai ir žinoma stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir žinoma e, paraiška dėl kandidatės atukos suteikimo, tai yra du artimiausi svarbiausi dalykai. Rusija. Kristina jos nepaminėjau, kadangi apie ją nebuvo klausima, kadangi Rusija, ko gero, nepaminėjau dėl to, kadangi Rusija nėra rytų partnerystės valstybių e, kontekste. Ar ką nors aš neteisingai pasakiau, ar jau man reikia išeiti? Taip. Me, point... Kad brokas išėjo, ar aš ką nors neteisingai pasakiau. Tiesiog jis atsiprašo, kadangi jis konstitucinių reikalų komitete turi pristatyti pranešimą. Todėl aš jį pakeičiau. Dėl Rusijos. Mes dabar dermės dėl naujo susitarimo. Visą laiką, kai siekiame ko nors naujo, mes vis kalbame apie e, perkrovimą. Bet perkrovimas nereiškia ištrinti tai, kas buvo pasiekta iki tol tiesiog yra naujų lūkesčių formulavimas, pavyzdžiui, problemos išlieka dėl PPO nuostatų įgyvendinimų, jas reikia konkrečiai įvardinti. Tačiau aš nemanau, kad mes turime būti pagristai kaltinami, jog esame e, rusofobai. Tiesiog mes esame palankiai nusiteikę šios šalies e, atžvilgių su ministru Lavrovu susitikau tris kartus per pastarai laikotarpį ir kartu mes atkreipėme dėmesį į neigiamus aspektus, kurie išlieka ir mes sutarėme, kad turėtume sutelkti dėmesį į palankius dalykus ir galbūt jie turėtų būti mūsų atskaitos tašku, galbūt tai galėtų padaryti ES. Tai nelengva, bet labai, sunk, labai svarbu vadovautis palankiu požiūriu. Tiesiog nereikia atverti e, e, antrų arba e, užpakalinių durų, kalbant apie vizų režimo sušvelninimą. Negalime suteikti bevizio režimo tiesiog dėl kokių nors politinių samprotavimų. Viskas turi būti pagrįsta lūkesčiais, laiku ir nereikia skubėti labiau negu tai yra reikalinga. Reikia atsižvelgti į rezultatus, o ne tiesiog į interesus. Tiesiog reikia subalansuotų santykių su šia valstybė. Aš kaip jau minėjau, labai svarbu kalbėti vienu balsu. Mes dažnai ir šioje salėje kalbame, skaitome straipsnius apie energetikos saugumo įstatymų paketą. Jeigu. Ką? Trečiąjį paketą. Mes galėtume, matydami, kad nepakankamai įgyvendinamas šitos nuostatos, galime pasiūlyti sustabdyti darybas. Tačiau kita vertus, Rusija yra labai svarbus ekonomikos ir prekybos partneris Europos Sąjungai ir jeigu Rusija norėtų dalyvauti aktyviai ES rinkoje, tai turėtų įgyveninti trečiojo energetikos paketo nuostatas. Tai yra tiesiog reikalavimas E, laikytis mūsų priimtų nuostatų. Tai nėra kokia nors griežta pozicija, tiesiog tai yra konkretus dalykas. Dėl kitų klausimų Kristina paminėjo Magnitskį bylą. mes pirmininkaujantį valstybę neturėtume, neturėtume būti šališka, neturėtume e, vienpusiškai kelti šitą klausimą, tačiau neturėtume palikti ir jo e, nuošalyje. Demokratijos principai, teisinės valstybės principai turėtų tiesiog įsigalioti šioje valstybėje ir atsižvelgiant į juos šitas klausimas išlieka. Kitas dalykas - sankcijos yra paskutinės vilties priemonė, kuriai turi pritarti visos šalys, visos politinės e, frakcijos. Tačiau viskas e, yra e, proceso dalykas ir tuo situacija, situacija keičiasi ir toliau apie Baltarusiją ir politiniai kaliniai. Žinoma, vėl turimais e, kanalais, diplomatiniais kanalais mes turime raginti, kad jie būtų išleisti į laisvę. Tai yra visiškai įgyvendimas dalykas, mes turime e, įtikinti Baltarusiją, kad ji turėtų pašalinti šitas kliūtis ir tiesiog sudaryti mm, sąlygas tiems asmenims dalyvauti Vilniaus susitikime. Tai apie tai buvo kalbėta, e, buvo kalbėta apie tai, kad Baltarusijos mąstymą reikia artinti prie ES mąstysenos ir politinių kalinių išlaisvinimo klausimų reikia siekti pažangos. So, you, Dėkoju, ponė ministrė, už tai, kad pristatėte programą ir tikimės susitikti su jumis dar.